Okay, friends. Bičiuliai, pasistengkite susėsti į vietas. Dėkoju visiems, kad susirinkote. Tikiuosi visi turite korteles, įdėkite į aparatus ir pradėsime balsuoti. Pirmiausia, pirmas klausimas. EGF fondas ir Gudie atvejais. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 40 už. Toliau. Kitas klausimas. Balsuojama. Tuoj pasižiūrėsiu, palaukite. Taip, Europos semestras. Europos ekonomikos politikos koordinavimas. Taip. Taigi balsuosime dėl kompromiso L. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. Kas toliau? Persime prie kito kompromiso vienas, kas už, kas prieš. Tikrinsime. Balsuojame. Ir vienu per daug balsuota. EPP. EPP vienu per daug. Uh, Reikia patikrinti. I, I can't see. Does it work when I when I? How did you not that one's closed. I don't know. Is it just there? I. Atsiprašau, sako pirmininkė. Taip, atmesta. Toliau 99 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinsime taip pat ir šį pakeitimą. Balsuojame.

Atsiprašau, sako pirmininkė, atsiprašau. Prastai matau. Labai prastas apšvietimas. 19 balsų. Toliau M. Taip, atsiprašau, sako pirmininkė, atmestas. M kompromisas kas už, kas prieš. Tikriname. M kompromisas. Patvirtinta. Toliau. 92 pakeitimas. Ne, tiksliau 107 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. N kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. O kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 112 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. P kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas R už, prieš, susilaiko, priimta Atmesta. Patikrinsime R kompromisą. Balsuojame. Baigiame. Atmesta dviem balsais. 125 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Pakeitimas 126 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pakeitimas 127 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pakeitimas 128 už, prieš, susilaiko, atmesta Tikriname 128 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Atmesta. 129 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antras kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta Atmesta. Šimtas trisdešimtas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. S kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 133 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 134 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Uh, we go to amendment 135 už, prieš, reikia patikrinti. 135 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta 25 balsai prieš. 137 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Tai kompromisas už prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimas 145. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, tikriname antrąją dalį 145 pakeitimo, balsuojame, baigiame balsuoti. atmesta keturių balsų persvara. 146 pakeitimas. Ne. 148 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Alternatyvus kompromisas 3. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Kompromisas U. Už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. Dabalvė kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 151 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patikrinsime 151 pakeitimą, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas 24 balsai prieš. 152 pakeitimas, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 153 už, prieš, susilaiko atmesta. 154 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 155 už, prieš, susilaiko, priimta. 156 pasavimas dalimis, pirmoji dalis už. Ai ne, prie 57 persim iš karto. Atsiprašau, sako pirmininkė. 157 pakeitimas už, prieš prieš tikriname. 150 pakeitimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 26 balsai prieš. 158 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime 158 taip pat. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 26 balsai prieš. 159 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. At, atmesta. 160 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 161 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Toliau pakeitimas 163 už prieš susilaiko priimta. X kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 125 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau pakeitimas 166 už, ne, 167 už prieš, susilaiko, priimta. 168 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas Z už, prieš, susilaiko, priimta. Gerai. Į kompromisas už, prieš, reikia patikrinti kompromisą į. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta 24 balsais už. Toliau. Kitas puslapis. 180 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko priimta. Toliau AA kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 120 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 240 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. AB kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 191 pakeitimas. Bals, e, vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti. 191 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta 25, 25 balsai prieš. Toliau. Pakeitimas 194. Už, prieš. Patikrinkime 124 pakeitimą. Balsuojame. Tuoj baigsime balsuoti. Baigiame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 30 balsų. AC kompromisas už prieš, susilaiko, priimta. 200 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 202 pakeitimas. Už, prieš, tikriname 202 pakeitimą, balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 28 balsais už. Toliau 203 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 204 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas AD už, prieš, susilaiko, priimta. 208 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 209 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimas 210 už, prieš, susilaiko, at, priimta. Kompromisas AE už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 216 už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas AF už, prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimas 222 už, prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimas 223 už, prieš. Reikia patikrinti 223. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ar kažkas netaip? Atmesta. AG kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau kompromisas AH už, prieš, susilaiko, priimta. Pakeitimas 230 už, prieš, patikrinkime 230 pakeitimą, balsuojame, baigiam balsuoti, patvirtina 29 balsais už, 232 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas AI už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 232 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas AG, AJ tai yra už, prieš, susilaiko, priimta. 241 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 243 už, prieš, susilaiko, priimta. 244 už, prieš, susilaiko, reikėtų patikrinti. Balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta 20 balsų prieš. 248 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas AK už, prieš susilaiko primta. Toliau. 255 pakeitimas. Antroji dalis. Antroji dalis. 255. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Tikriname antrąją dalį. 255 pakeitimo. Pradame balsuoti. Baigime balsuoti. 25 balsais patvirtinta. Toliau 256 pakeitimas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Reikia patikrinti 256 pakeitimas. Antroji dalis, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta trijų balsų persvara. Toliau kultūros ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Kultūros aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Kultūros dešimt už, prieš, susilaiko, priimta. Kultūros trylika už, prieš, susilaiko, priimta. Kultūra keturiolika už, prieš, susilaiko, priimta. Kultūra šiolika už, prieš, susilaiko, priimta Kultūra 20 už, prieš, susilaiko priimta. Toliau esame įėmę prie konstituojimų dalių. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. A kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau devintas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 11 e, pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 12 už, prieš susilaikė priimtas. 13 už, prieš susilaikė priimtas. 14 už, prieš susilaikė priimtas. 15 už, prieš susilaikė priimtas. 15 16 už, prieš susilaikė priimtas. 17 už, prieš susilaikė priimtas. 18 už, prieš susilaikė priimtas. 19 už, prieš susilaikė priimtas. 20 už, prieš susilaikė priimtas. 21 už, prieš susilaikė priimtas. Atsiprašau, sako pirmininkė. E, po vieną turime balsuoti. Paprasčiau bus dabar. 22 už, prieš, susilaikė primtas. 23 už, prieš, susilaikė primtas. 24 už, prieš, susilaikė primtas. 25 už, prieš, susilaikė primtas. 26 už, prieš, susilaikė primtas. 27 už, prieš susilaikė priimtas, 28 už, prieš susilaikė priimtas, 29 už, prieš susilaikė priimtas, 30 už, prieš susilaikė priimtas, konstatuojamosios dalys bei kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas, 52 žodinis pakeitimas, Kas už? Prieš susilaikė priimtas. C kompromisas už. Prieš susilaikė priimtas. D kompromisas už. Prieš susilaikė priimtas. F kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. 45 pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta, bet pasitikrinsime, kad būtume tikri. Prašom balsuoti dėl antros dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septyniais balsais. EA kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. I kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 54 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. 57 pakeitimas kas už, prieš susilaikė. Tikriname 57 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimą baigiu priimta 29 balsavus už. G kompromisas kas už, prieš tikriname dėl G kompromiso, tikrinamės, nes nekeltė ranko aiškiai. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt dviems balsavus už patvirtinta. Prašau kelti rankas. 65 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 66 už, prieš susilaikė priimta. K kompromisas už, prieš. Dar kartą, ką kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. H kompromisas už, prieš susilaikė priimta. I kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Septyniasdešimt ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš tikriname. 74 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas keturių balsų persvara. 75. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. J kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 78 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, į A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 83 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas, man regis. Tikriname. 83 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Patvirtinta. 29 balsavus už. 86 kas už, prieš, susilaikė, tikriname 86 pakeitimas. 86 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. patvirtinta 27 balsams už 87 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 69 už prieš susilaikė priimta. 90 už prieš susilaikė priimtas. 91 už prieš susilaikė priimtas. Dabar balsuosime dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Balsavimas yra vardinis. Balsavimas pradedamas. Baigiamas su 24 balsavo už projektą su pakeitimais, 10 prieš ir 14 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Tai reiškia, kad mes dabar galime pereiti prie kito klausimo, dėl kurio balsuosime. The resolution is okay. Okay, we start with a question for oral answer to the. Uh, klausimas uh, siekiant tarybos. Uh, atsakymo žodžiu, balsuojame dėl kompromiso. Kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už. Prieš, susilaikę, turime pasitikrinti. Pirmas pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienu per daug iš EPP. Patvirtinta trijų balsų persvara. Antrasis pakeitimas. Kas už? prieš. Man regis reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl antro pakeitimo. Balsavimas baigtas. Kilo problemų dėl balsavimo aparatais. Antras pakeitimas, reikia dar balsuoti kartą. Balsavimas e, pradedamas ir toj bus baigtas, baigtas jau dabar. Patvirtina 25 balsavus už. Septintasis pakeitimas. balsuojame tik dėl žodžių neužtikrintumas ir socialinis dempingas. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Tikriname. Aštuntasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 26 balsavus už patvirtintą. Balsuojame dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžius su pakeitimais. Prašom pradėti balsuoti. Balsavimas dabar baigtas. 48 balsavus už niekam prieš patvirtinta. Dabar pereisime prie rezoliucijos. Pone Raintke nori pasakyti. Ačiū, gerbiam pirmininkė. Vakar vakare atsirado papildomi kompromisai labai vėlai. Ir mums, mūsų frakcijai, kaip ir turbūt kitoms, sunku buvo pasirenkti, įsigilinti į tuos kompromisus ir apsispręsti, kai balsuosime. Taigi norėjau paklausti, gal galima atidėti šį balsavimą kadangi norėtume šiek tiek pasigilinti į naujosius kompromisus. Aš žinau, kad jie pagristi anksčiau pateiktais pakeitimais, bet kai kurie buvo sujungti ir galbūt galėtume atidėti balsavimą, nes ir kitoms frakcijoms gali būti naudinga pasižiūrėti į siūlomus kompromisus. Jeigu jie pasirodo taip vėlai, labai sunku tikrai įsigilinti. Don't we have to vote on if we shall vote? Gal reikia balsuoti dėl to, ar reikėtų balsuoti? To ask, to have a vote. Aš norėčiau, kad būtų balsuojama dėl to, kad mes atidėtume balsavimą dėl rezoliucijos ir per kitą balsavimo sesiją balsuotume dėl jos. Hands, those... Tie, kurie nori, kad atidėtume balsavimą, pakelkite rankas. um, iš balsų matau, kad balsuosime dabar. Taigi turime žiūrėti balsavimo sąrašą. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dešimt trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. Dešimt trečiasis kompromisas. Balsavimą pradedame. Dvidešimt trečiasis kompromisas. Balsuojame dėl 23 kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmestas. Penkių balsų persvara. 65 pakeitimas dalimis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šešiasdešimt šešta. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Už? Prieš priimta. Pasitikrinkime viską tik dėl antros dalies. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienu per daug iš socialistų ir APP. E Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 balsavo prieš. 20 kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 25 kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimta. 69 pakeitimas dalimis, pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname dėl antrosios dalies. Prašom pradėti balsuoti. Balsavimas baigiamas. Vienu per daug iš EPP. Balsuoti baigiame. Neigiamas rezultatas. Trečioji dalis. Ji atkrinta. Kitas 70 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė primta. 71 už prieš susilaikė priimta. 72 dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė. Man regis, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Prašom balsuoti dėl antrosios dalies. Balsavimas baigėsi atmesta. 24 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 73 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Septintasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 78 pakeitimas už, prieš, susilaikė, tikriname. 79 pakeitimą prašom balsuoti. Saimas baigtas. Atmesta 26 balsaus prieš, 79 kas už, prieš susilaikė priimta, 80 už prieš susilaikė priimta, 81 už prieš susilaikė priimta. Tikriname. 81 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 28 balsavus už 82. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 83. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 84. Kas už? Prieš tikriname. 84 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas patvirtinta dešimtims balsavus už. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 91 kas už, prieš tikriname. 91 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas patvirtinta 207 balsavo už, 92 kas už, prieš susilaikė priimta, 23 už, prieš susilaikė priimta, 9 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 10 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 105. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 110. Ne, 111. Kas už, prieš, susilaikė, priimta tikriname. 111. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 27 balsavo už 12 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 120 kas už? Prieš susilaikė priimta. 26 kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimta. 27 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 13 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas dvidešimt aštuntasis už prieš susilaikė priimta. 131. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 28. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 14. Kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 129 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 142 kas už, prieš susilaikė priimtas. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 148 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 148 tikriname vis tik tai. Balsavimas baigtas. Priimta. Atsiprašau, sako pirmininkė, atmestas trijų balsų persvara. 149. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 151. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 156 dalimis pirmoji, kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, atmesta. Galime pastikrinti dėl antrosios dalies, kad būtume tikri. 156. Antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 34 prieš. Balsavo. 157. 157 kas už. Prieš. Susilaikė atmestą. Tikriname. 157. Balsavimas prasideda, baigėsi. 157. Patvirtintas 27 balsavo už. 158. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 159. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 160. Kas už? prieš. Tikriname 160 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. 27 balsavo už patvirtintas 161, kas už. Prieš susilaikė priimta. 162, kas už. Prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 166 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 18 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 169 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas dvidešimt penktasis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas dvidešimt šeštasis už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas dvidešimt septintasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 177 tikriname. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Šimtas septyniasdešimt aštuntasis, kas už prieš susilaikė priimta. 129. Kas už, prieš, susilaikė, prie. Atmesta. 180. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 181. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 183. Už, prieš, susilaikė, tikriname. 183. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 31 balsavo už. 184. Kas už? Prieš. Tikriname. 184 nes labai nedaugas kelia rankas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. atmesta keturiais balsais. 185 kas už, prieš susilaikė priimta, 186 kas už, prieš susilaikė atmesta, 187 kas už, prieš susilaikė priimta, 188 kas už, prieš susilaikė priimta, 189 kas už, prieš susilaikė tikriname 189. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 31 balsavo už patvirtinta. 190 kas už, prieš susilaikė atmesta. 191 kas už, prieš susilaikė priimtas. 192 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 123 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 124 kas už, prieš susilaikė, atmestas. Nurodomosios dalys, pirmoji, kas už, prieš susilaikė, priimta. Antroji, kas už, prieš susilaikė, priimta. Trečioji už, prieš susilaikė atmesta. Konstatuojamosios dalys. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Devintasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikė priimta. Pirmas A kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 22 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 16 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas, man atrodo, bet gal pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas, baigiamas. atmestas keturių balsų persvara. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 21. kas už, prieš, susilaikė priimta. 22. pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 23. už, prieš, susilaikė priimtas. 24. Kas už? Prieš. Tikriname. 24. pakeitimas. Balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmestas vieno balso persvarą. 25. Kas už? Prieš. Susilaikę tikriname. 25. Balsavimas pradedamas, 25 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 27 balsavo už patvirtinta. 26 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmestas. 26 vis tik tikriname. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. EPP vienu per daug. Trisdešimt du bals, balsavo prieš atmestą. 21 kompromisas, kas už, Man patinka raudona spalva, dėl to klydau. 21 kompromisas, kas už prieš susilaikė, priimta. 28 kas už prieš. Aš manyčiau, kad patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaikė, priimta. 32. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. 32. pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiam, baigiamas. 27 balsavo už patvirtinta, 33 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 34 už, prieš susilaikė atmesta, 35 už prieš susilaikė atmesta. Vis tik turime pasitikrinti 35-ojo. Man regės patvirtinta. Balsavimas e, baigtas, tikrai 27 balsavo už patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. priimtas. 43. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 44. Už? Prieš susilaikė atmesta. 45. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 46. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 53 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 55 kas už, prieš susilaikė priimtas. 56 kas už, prieš susilaikė priimtas atmestas. 57. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 59. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 60. Dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl pasiūlymo e, rezoliucijai su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Prašom pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. 42 balsavo už, 5 prieš 2 susilaikė, priimta. Sveikiname pranešėją. Sveikiname, jis tikrai padirbėjo puikiai. Dabar periname prie kito punkto. Dabar balsuosime dėl reglamento, dėl e-kortelės. E, visų pirma, 16 ir 17 pakeitimai. Balsuosime dėl abiejų iš karto. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. pritarta 29 balsavus už. Taigi tada iš karto einame prie mm, galutinio Šis rezultatas reiškia, kad dabar iš karto balsuosime dėl viso pasiūlymo, dėl viso nuomonės projekto. Na, tas balsavimas numatytas 11 puslapyje. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašom. Marian Harkin. Prašom. Pirmininkė, gal galėtumėte pakartoti, ką sakėte? Labai atsiprašau, gal galite pakartoti? Mes iš karto eisime prie baigiamojo balsavimo. Na gal ne visai teisingai angliškai pasakiau, galutinis balsavimas 11 puslapyje gal Gal pas jūs balsavimo sąrašas kitaip sunumeruotas. Taigi balsuosime dėl visos nuomonės projektus pakeitimais. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 28 balsavo už patvirtintą. You, Dėkoju poniai Harkin. Toliau kitas punktas, ta pačia tema. Tai yra pasiūlymas dėl direktyvos, dėl e-kortelės. Visų pirma, 17 ir 18 pakeitimai, dėl jų abiejų balsuojame iš karto ir kad viskas būtų tiksliau, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Vienu EPP atstovu per daug vis dar vienu EPP atstovu per daug. Gerai, ačiū ponui Bekeriui. Taigi 30 už, 20 prieš. Niekas nesusilaikė. Tada iš karto einame prie galutinio balsavimo. Balsuojame dėl nuomonės projekto Balsavimas elektroninis. Pradedame balsuoti. Vienu EPP atstovu per daug. Ačiū ponui Bekeriui. E, matote rezultatą. 28 už, 20 prieš du susilaikė. Ačiū. Yes. Uh, thank you for this and we'll take... Ačiū už balsavimą. Dabar mūsų darbo tvarkėje labai svarbus klausimas. Tikiuosi, bent kai kas iš jūsų pasiliksite salėje, bet tiems, kurie nori išeiti, duodu minutę. Taigi kalbėsime apie socialinės apsaugos sistemų koordinavimą. yeah. Yeah, the voting session long, but yeah. it's also a long session. Yeah, yeah, yeah.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 thank you and. Uh, Ačiū. Dabar periname prie 12 darbo tvarkės punkto. Noriu paprašyti jūsų susėsti. Suteiksiu žodį mūsų pranešėjui dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Pone Balas, žodis jums. E, kalbėsiu prancūziškai. Ačiū pirmininkė. Na, prieš perinant mums prie diskusijų esmės, noriu paprašyti, padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie e, pateikė ir e, pakeitimų. E, taip pat noriu padėkoti visam komitetui. Na, Dėl šio teksto yra pateikta daugiau nei 600 pakeitimų, jūs parodėte didžiulį susidomėjimą šio klausimu ir tai yra gerai. Aš Taip pat rengiau pranešimą savo iniciatyvą ir dėl kovos su socialiniu dempingu ir ten taip pat buvo pateikta keli šimtai pakeitimų, todėl tai man baimės nekelia. Ir Mes jau išnagrinėjome visus pateiktus pakeitimus ir šiandien noriu pasakyti, kad dabar galiu pateikti pirmą mūsų įvykusių diskusijų apibendrinimą. Šis dosie yra sudėtingas, jame yra daug klausimų ir tie klausimai nebūtinai tarpusavė susiję. Visų pirma, norėčiau priminti, kokiu principu vadovavosi komisija teikdama pasiūlymą dėl reglamento peržiūros. Taigi buvo siekiama sudaryti palankės sąlygas judumui Europoje, išsaugant visas teisės. Taigi e, darbuotojams judant kartu turi keliauti ir jos, jų apsauga, jų teisės. Taigi mes kalbame apie socialinių sistemų koordinavimą. E, socialinės apsaugos sistemos skirtingose šalise e, skiriasi. Taip pat reikėtų paminėti, kad e, toje erdvėje, apie kurią kalbame, koordinavimo erdvėje yra taip pat ir Norvegija, Islandija, Šveicarija. Taigi, e, Europos komisija visų pirma siekia kei, keisti nuostatas dėl bedarbio pašalpų koordinavimo. Visų pirma, e, yra kalbama apie bedarbio pašalpų išmokų mm, e, eksportą ir laikotarpį. Taigi e, komisija numato čia tri, nuo 3 iki 6 mėnesių laikotarpį valstybės narės e, gali teisės taikyti tuo laikotarpiu. Aš pasisakau už šį pasiūlymą ir taip pat siūlau tą eksporto laikotarpį e, pratesti. E, toks yra mano pirmas pasiūlymas ir dėl jo jūs esate pateikę pakeitimų. Taigi, tarptų pakeitimų matome labai daug požiūrių, labai įvairių nuomonių ir jos atspindi įvairių frakcijų nuostatas. Taigi, kai kas pritarė komisijos pradiniam pasiūlymui, kiti nori likti prie dabartinės situacijos, dar kiti pasisako už visų e, teisių eksportą. Manau, kad reikėtų ieškoti pusiausvyros ir galbūt galėtume grįžti prie komisijos pradinio pasiūlymo, galėtume apie tai padiskutuoti. Ir vis dėlto reikia neužmiršti ir to, kad visų frakcijų nuomonė šio klausimu skiriasi. Labai svarbu, kad parlamentas pademonstruotų daugiau e, ambicijų palyginti su tuo, ką siūlo komisija. Reikėtų kalbėti apie laikotarpio pratesimą iki šešių mėnesių. Taip pat reikia e, prisiminti, kad Europos parlamento tyrimo tarnyba sako, kad e, reikia ilgesnio laikotarpio, nes tai suteikia galimybę bedarbiams, suteikia daugiau laiko bedarbiams susirasti darbą. Toliau, sumavimo principas. E, pas valstybė, kurioje gyveno e, darbuotojas, turi atsižvelgti į e, laikotarpį reikia atsižvelgti į tai, kiek laiko e, darbuotojas buvo šalyje, kur buvo sukaupta teisė, įgyta teisė e, gauti išmokas, bet iš tikrųjų skirtingos valstybės narės skaičiuoja skirtingus minimus laikotarpius, kai kur tai yra kelios savaitės, kai kur yra mėno ir daugiau. Taigi norėčiau pasakyti, kad e, sumavimas yra vienas pagrindinių šio e, teisės akto principų. Ir kaip buvo pasakyta parlamento atliktoje studijoje, komisijos pasiūlymas e, ne tik paaiškina situaciją bet ir numato tam tikrus apribojimus. Ir dėl to aš prašau minimalų laikotarpį, e, nustatyti vieno mėnesio minimalų laikotarpį, mm, e, žiūrint į ankstesnę darbuotojo veiklą. Šiuo klausimu yra labai daug nuomonių, dėl nemažai pakeitimų siūloma numatyti privalomą sumavimo laikotarpį nuo pirmos dienos. Pavyzdžiui, ponia Jaslovetska yra pateikusi tokį pakeitimą, taip pat ir kiti APP, e taip pat ponia Stevens ir EKR atstovai nori. E, yra pateikę 104 pakeitimą. Taip pat. E, draudimo laikotarpis prieš sumavimą. Na, čia Emilian Pavel pateikė įdomų 103 pakeitimą. Jis sako, kad draudimo, į draudimo laikotarpį reikia įskaičiuoti ir nedarbo laikotarpį, ir lygos laikotarpį. Jūs turbūt suprantate, kad na, čia matome tradicinę takoskirą tarp frakcijų ir dėl to reikia ieškoti pusiausvėros ir aš siūlau čia kompromisą. Toliau pasienio darbuotojai. Tai yra toks jautrus klausimas. Komisija siūlo, kad paskutinio įsidarbinimo e, valstybė turėtų mokėti nedarbo išmokas, jeigu darbuotojas vykdė veiklą 12 mėnesių. Pagal dabartinės taisyklės E, kompetencija priskiriama gyvenamosios vietos valstybei nariai, nors tarp valstybiniai darbuotojai socialinio draudimo įmokas moka veiklos vykdymo šalyje. E, būtų teisinga, jeigu socialinio draudimo įmokas mokanti valstybė taip pat privalėtų mokėti ir bedarbo, bed, bedarbio išmokas, nebent pranešiai, bet reikėtų išaiškinti šios ryties nuostatas, kad galėtume įveikti praktinius, administracinius ir kalbinius sunkumus. Būtina patikslinti e, užimtumo tarnybų kompetencijas. Aš norėčiau, kad būtų pasakyta, jog valstybės narės, jeigu nori, numatytų mm, e, sistemą, pagal kurią būtų e, kompensuojami skirtumai yra tam tikrų darbuotojų, kurie pagal komisijos siūlomą sistemą galėtų prarasti daug pinigų ir atsidurti sudėtingoje padėtyje, e, jeigu būtų taikomos e, skirtingos sistemos, jeigu reikėtų e, spręsti klausimus su nacionalinėmis institucijomis šalyje, kurioje jie dirba. Taigi, ko mes remiame komisijos pasiūlymą, tačiau norėtume kai ką pakeisti dėl, tarp, dėl pasienio tarp valstybinių darbuotojų. Na, čia taip pat nuomonės skiriasi ir aš norėčiau pasikeisti nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais, visų pirma su ponu Šulciu, dėl kompetavimo. Taip pat norėčiau pakalbėti ir su ponė Zimmer dėl galimybės numatyti E, tokią sistemą, pagal kurią dar, tarp valstybinė darbuotojai galėtų rinktis, arba reikėtų numatyti mm, bedarbio pašalpų sistemą mm, kiekvienam e, darbuotojui. Komisija siūlo sukurti specialų skyrių, kuriame būtų aptartos e, ilgalaikės priežiūros išmokos, kurios būtų grindžiamos lygos išmokų principais. Na, jūs žinote, kad aš pasisakau šią iniciatyvą, noriu, kad uh, E, administracinė komisija glaudžiau bendradarbiautų su socialiniais partneriais, su profesinėmis organizacijomis, su išmokų gavėjais, gavėjų atstovais, ypač rengiant e, nurodyt, naujame skyriuje numatytą išmokų sąrašą. Taigi, reikėtų, kai kas, reikia, kel, kyla klausimas, ar pritarti šiuo specialiam skyriui ar ne. E, ponas Šulce teikdamas 342 pakeitimą e, e, pasisako prieš, ponia Lambert prieš, taip pat Aldė šešėlinė pranešėja ponia Harkin ir daugelis jos e, frakcijos narių pasisako prieš, taip pat ponia Cimer, GUE frakcijos pirmininkė pasisako prieš. Taigi galime pagristai teikti, kad uh, čia yra labai didelis pasipriešinimas tam, kad būtų kuriamas naujas specialus skyrius. Taigi mums reikėtų pagalvoti, kaip, kaip galima geriau integruoti naujus pasiūlymus į egzistuojančius skyrius. Tai yra ilgalaikė nedarbingumo, ilgalaikių lygų išmokos, taip pat kaip numatyti konkrečias, aiškias teisės e, išmokų gavėjams. Na, aš tikiuosi, kad mums ras, pavyks rasti pusiausvyrą, e, kuriai pritartų daugelis komiteto narių. Taip pat komisija nori įtraukti ir e, pastaruoju metu priimtus teismo sprendimus dėl galimybės ekonomiškai neaktyviems judiems ES piliečiams gauti draudimo, socialinio draudimo išmokas tačiau mm, vis dėlto mes neturėtume pradėti kodifikuoti teismo priimtų sprendimų ir taip pat e, tą patį mano ir ministrų taryba. Taigi aš siūlau išbraukti tam tikrus komisijos pasiūlymus. E, aš man ir toliau manau, kad e, jeigu mums pavyktų rasti e, sprendimą, galbūt nereikėtų leistis į labai ilgas diskusijas apie tai, kaip mes patys aiškiname teismo sprendimus. E, aš manau, kad mes negalime dabar užsiimti kodifikavimo darbų, nes teismo sprendimai ir šiaip jau yra taikomi. Uh, E, toliau yra ir kitų klausimų, tai yra pavyzdžiui komandiravimas. Aš norėčiau, kad mes e, standartizuotume procedūras, pagal kurias būtų e, teikiamos išmokos, dokum, reikėtų standartizuoti ir dokumentų teikimą. Ir taip pat reikia nustatyti ir dokumentų gavimo sąlygas. Mes turime stiprinti kompetentingų administracijų bendradarbiavimą šio klausimu. Taip pat reikėtų vadovautis lojalaus bendradarbiavimo principų, siekiant kaip galima greičiau reaguoti, teikti atsakymus. E, mūsų nuomonė turi būti e, keičiamos e, kompetentingų institucijų kompetencijos. Ir mes čia turime E, keletą guoja pakeitimų, taip pat guoja, e, SND pakeitimų šiuo klausimu, kad užtikrintume optimalų e, bendradarbiavimą ir keitimąsi informaciją. Aš siūlau kurti socialinio draudimo agentūrų elektroninį tinklą. Taip pat to panašu, koks egzistuoja Belgijoje. E, taip pat reikėtų e, numatyti ir dokumentų skaitmenizavimą. Pirmininkė prašo pono Balas kalbėti lėčiau. E, pakeitimai 460, 461, 462, kurios pateikė GUE, taip pat socialdemokratų frakcija ir EPP frakcija taip pat yra pateikti šią temą. Ir manau, kad reikėtų taip pat patikslinti ir komandiruotėms darbuotojams taikomas e, e, taisyklės, pavyzdžiui, minimalus priklausimo socialinės apsaugos sistemai. E, laikotarpis, čia turiu galvoje 558, 559 ir 560 pakeitimus. Toliau Čia kalbame apie perkeliamojo dokumento išdavimą. Ir galiausiai dar vienas e, klausimas, tai yra išmokų šeimai e, indeksavimas e, vaikų gyvenamoje vietoje. Kai kam tai yra neprimtina, bet aš norėčiau priminti, kad vienas, maždaug vienas procentas visų išmokų šeimai mokomas kitoje valstybėje narėje, nei ta valstybė narė, kurioje dirba tėvai vaiko tėvai. Taigi ta indekta, indeksavimo sistema pagal vaiko gyvenamąją vietą būtų taikoma vietoj dabartinės brangios ir sudėtingos sistemos. Taigi, mm, kai kas pasisako už indeksavimą, kiti nenori e, numatyti neprivalomos teisės valstybėms narėms, aš tam Aš šitą atsižvelgsiu. Kalbant apie indeksavimą, aš manau, kad indeksavimas sukurtų neligybę tam tikrose valstybėse nerese ir tam būtų sunku pritarti. Ir be to ne viena studija, jokia statistika mm, nerodo, kad Rodo, kad tai būtų palanku valstybėms narėms, tai sukeltų naštą valstybėms narėms. Taigi vis dėlto kai kurios valstybės narės nori tokios indeksavimo sistemos. Aš vis dėlto manau, kad mes apie tai dar padiskutuosime, kai vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Manau, reikėtų pagalvoti, kokių sprendimų būtų galima rasti šiandien. Ir, na, baigdamas pasakysiu, kad aš norėčiau, jog diskusijos e, dėl e, socialinių sistemų indeksavimo vis dėlto ne, nesisuktų apie socialinį turizmą arba tam tikrą prode, protekcionizmą. Aš manau, kad mes turėtume kalbėti apie e, realias darbuotojų teisės, kad kalbėtume apie judumą Europoje. Aš tikiuosi, kad mes užtikrinsime šio svarbaus teisės akto kokybę. E, tikiuosi jūsų dėmesio ir, na, atsiprašau, kad taip e, greitai kalbėjau. Uh, you, Balas, this, uh... Dėkoju, ponė Balas, už tokią tikrai na, pedagogišką santrauką, pasiūlymo santrauką. Turbūt mums jos ir reikėjo. Toliau suteiksiu žodį EPP pranešėjai, ponai Šulce. Prašau, ponai Šulce. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, dėkoju ponui Balas už pristatymą. Apie 700 pakeitimų yra pateikta. Na ir matome, kad tie pakeitimai yra labai įvairūs. Labai skirtingais keliais jie veda. Tad pranešėjai ir šiems pranešėjams tikrai reikės pradėti daug lankstumo. Mes turėsime būti labai lankstus dirbdami ties šiais klausimais. Taip pat matome, kad yra didelių nesutarimų ir tarp frakcijų, ir frakcijų viduje, taip pat ir nesutarimų tarp naujų ir senųjų valstybių narių. Gal mažiausiai kontroversiškas klausimas yra, nuo kurio turbūt reikėtų ir pradėti, tai yra ilgalaikė globa. Tai be abejo labai svarbus dalykas yra siekiant integruoti su sveikatos susijusius e, skyrius. Kitas dalykas - teismo sprendimų įtraukimas, kodifikavimas. Ypač kalbant apie neaktyvius asmenis, darbo rinko neaktyvius asmenis. Manau, kad reikia atsižvelgti teismo praktiką. O jau vis tik praktikos jau yra, yra sprendimų priimtų teisingumo teisme, tad reikėtų neišleisti iš akių. Ir aš tikiuosi, kad sugebėsime mes uh, taip, tai aptarti ir tam bus suburta dauguma. Toliau darbdaviai, senės taisyklės ir kova su sukčiavimu. Na, tikimės, kad čia pavyks pasiekti konsensuso, kad bus sutarimas pasiektas. Taip pat tas A1 forma ir jos sudarinimas yra labai svarbu. Toliau, visose valstybėse narėse reikėtų garantuoti, kad ta A1 forma būtų harmonizuota, kad būtų labai greitos jos pateikimo procedūros, taip pat, kad tai būtų tinkamai integruota, kad būtų, dar, kad būtų darbuotojai kuo greičiau integruojami socialinės apsaugos sistema. Tad reikėtų trumpinti laikotarpį, per kurį asmenys įtraukiami į socialinės apsaugos sistemą, kai pradeda dirbti. Taip pat svarbu darbo iškats asmenims. Kitas dalykas yra nedarbo išmokos. Be abejo, čia yra daug įvairių galimybių, daug įvairių įmanomų sistemų. Ir reikia numatinti tas taisyklės, kuri valstybė narė bus atsakinga už kokį laikotarpį kiekvienos mens e, karjeros metu. Taip pat galima numatyti kažkokį šankstinį laikotarpį prieš įstokiant socialinės apsaugos sistemą. Toliau kyla eksporto klausimas, vėlgi čia yra svarbus dalykas. Reikia aptarti tinkamai sąlygas, kaip būtų galima tinkamai suderinti ir eksporto taisyklės, ir sumavimo, laikotarpio sumavimo taisyklės. Toliau. Yra klausimas dėl tų asmenų, kurie neturi darbo ir, ne, ir nedirba ilgiau negu 3 mėnesius įvairiose valstybėse narėse. Tuomet atsiranda klausimas, kada atsiranda jiems teisė gauti vienas ar kitas išmokas vienur ar kitur. Taip pat atsiranda ir indeksavimo klausimas ypač vaikų išmokų indeksavimo klausimas. Matome daug pakeitimų iš EKR ir EPP, kuriais palaikoma indeksavimo sistema. Kodėl tai svarbu? Na. Davidas Kameras buvo apie tai kalbėjęs Ir e, būtent e, jo darybų metu buvo dėrėtas valstybės narėmis dėl tokių subsidijų, dėl jų indeksavimo. Pamirškime vis tik, kad tai šios, šios išmokos vaikams e, yra valstybių narių kompetencija. Toliau, turėkime galvoje, kad yra dėlių skirtumų tarp valstybių narių. Yra valstybių narių, kur kur gyvenimo lygis yra labai aukštas, kitų kur žemesnis. Tad labai sunku užtikrinti harmonizavimą dėl to, kad egzistuoja tokie dėl gyvenimo lygio skirtumai. Toliau. Pamirškime, kad kuriuose valstybės narėse tai šios įmokos yra traukiamos į asmenų pajamas. Taigi tai gali taip pat būti vertinama ir iš socialinio dempingo perspektyvos. Todėl indeksavimas gali kelti tam tikrų klausimų, tam tikrų problemų. Bet vis tik reikia, reikia šios sistemos, kad būtų galima šiek tiek kompensuoti tuos valstybių narių skirtumus. Toliau. Matome, kad kurios valstybės narės numato virštinės ribas vaiko išmokoms, o kai kurios valstybės to neturi. Vėlgi skirtumas. Taip pat yra ir vairių skirtumų dėl to, ar tėvai gyvena ir dirba toje pačioje šalyje kaip vaikai ar ne. Vėlgi tai gali keisti vaiko išmokų sąlygas ir vėlgi tai gali kurti nesažiningą situaciją. Be to, kai kurios valstybės narės numato tam tikras galimybės mažinti mokesčius tiems, kas gauna išmokas vaikams, ar kaip išmokas vaikams, kitos valstybės to nedaro. Uh, vėlgi tai gali kelti problemų jau tuomet darbdaviams. Reikia labai, labai kruopšiai pagalvoti, kokias jūs dirbtų situacijos, kai, tarkime, tėvai dirbtų kitose valstybėse narėse. Toliau. Matome taip pat, kad ir pasitaiko diskriminacijos um, atveju šalies viduje, skiriant vaiko išmokas. Vėlgi to pasitaiko dėl valstybių narių sistemų ypatybių. Taip pat tai siejasi ir su valstybių narių mokesčių sistemomis. Vertėjai prašo kalbėtojo kalbėti lėčiau. Taip pat labai svarbu suprasti, kodėl šie klausimai yra mums aktualūs. Čia jau kalbama ne tik apie diskriminaciją. Taip pat, na, reikia turėti galvoje, kad yra didelis skirtumų tarp valstybių narių. Ir ypač vaiko išmokos e, klausimą reikės spręsti tikimės, kad pavyktų sutarimą su komisija ir paskui turėti gerą pagrindą rinkimus. Dėkoju. Uh, you, Dėkoju ponui Šulce. Prieš steigdama žodį poniai Stevens, norėčiau paraginti pag, kalbėtojus pagalvoti apie savo kalbėjimo tempą, nes kartais tikrai gali būti labai sudėtinga vertėjams. E, užtikrinti tokios aukštos kokybės vertimą, kokį, kokį jie norėtų užtikrinti. Toliau žodis poniai Stevens. Dėkuoju ponia pirmininkė, rangus kolegos. Taip, kalbėsiu lietai, kad galėčiau pasakyti landų kalbą ir visi viską galėtų gerai suprasti. Manau, kad e, mes visi sutarėme, jog e, mums kyla labai svarbi užduotis. Socialinių sistemų koordinavimo klausimas ir koordinavimo reforma yra didžiulis iššūkis ir tuo pačiu didžiulė galimybė. Mes turime parodyti mūsų piliečiams, kad Europa, kad Europa rūpėjo socialinis aspektas, kad Europa yra teisinga. Mes turime E, užtikrinti socialinę sistemą ir tuo pačiu neleisti plėtoti socialiniam turizmui. Ir turime dėl to pasiūsti labai aiškę žinę. Prangus kolegos, būtent todėl aš palaikau Europos komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama kuo geriau užtikrinti socialinių išmokų teikimą, prieigą prie socialinių išmokų ir taip pat padėti mobiliems piliečiams Ir tuo pačiu užtikrinti, kad naujai atvykę į šalį asmenys turėtų įmokėti socialinę sistemą prieš gaudami šios naudos. Nes kitu atveju manytume, kad tai, jeigu taip nebūtų daroma, tai keltų dėl iššūkių, ilgalaikį iššūkių socialinė sistemai. Taip pat tai turėtų palengvinti laisvą asmenų, paslaugų ir prekių judėjimą ES. Taip pat norėčiau pasakyti, jog kovoti reikia visų pirma su socialiniu turizmu. Tačiau jokių būdų nenorima apriboti piliečių teisių, nereikia to siekti. Ir būtent todėl aš sutinku, kad reikia numatyti tam tikrą lai, laukimo laikotarpį. 3-6 mėnesiai galėtų būti. Bet kad atveju reikia aiškos laikotarpio, kurį pilietis turėtų palaukti prieš gaudamas e, nedarbo išmokas e, šalyje, kurie atvyko. Kitas dalykas - teisų perkelimas. Nemanau, kad laikotarpio pavadinimas iki šių mėnesių yra aktualus čia, nes tai gali kelti dėlių problemų. Tai gali kelti problemų dėl kontrolės, Taip pat nepamirškime, kad jau šiandieną yra įvairių techninių galimybių, kuomet asmenys, pažiūrėjau, gali būti jau komandiruoti ir į kitą šalį pradėti joje dirbti, tačiau dar faktiškai tą šalį neatvykti. Toliau, šeimos išmokų indeksavimas, apie tai jau kalbėjo gerbiamasis pranešėjas bei kiti kolegos. Uh, Na, norėčiau iš principo pasakyti, kad palaikau šių išmokų indeksavimą, nes manau, jog tikrai svarbu užtikrinti vaiko teisės, kad vaikai galėtų gauti pat, tokią pat paramą, lygivečią paramą savo raidai, mokymuisi. Taip pat nepamirškime, kad reikia užtikrinti lygaus atlygio už lygų darbą principą. Taigi ir išmokos turėtų būti toje pačioje šalyje vienodos visiems vaikams. Kitaip įsiveltume prieštaravimą. Galiausiai komandiravimo klausimas. Manau, kad tikrai galime visi sutarti, jog reikia kovoti sukčiavimu atvejais. Ir dėl to džiaugiuosi Teisingumo teismo sprendimu susijusiu šio klausimu. Kągi teismas nu- nutarė. Teismas nutarė, kad nacionaliniai teisėjai negalės priimti A1 dokumentų, jeigu, jeigu tai yra šiam atvejis. Tai yra labai svarbus sprendimas ir labai svarbu užtikrinti, kad šis principas būtų įtvirtintas teisės aktuose. Brangus kolegos, suprantu, kad darbas mūsų laukia labai sunkus, labai sudėtingas, labai didelis, bet nebejoju, kad visi siekiame parengti labai gerai subalansuotą tekstą ir tikiuosi konstruktyviai prisidėti prie šio darbo. Dėkoju. Dėkoju poniai Stevens. Toliau ponia Harkin. Prašau, žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį samų prasiūlymo pristatymą, taip pat už puikų pakeitimų pristatymą. Mano vertinimu, senės apsaugos sistemų koordinavimas turi užtikrinti, kad darbo ieškantis asmenis turėtų pakankamos apsaugos ir nesusidurtų su problemus dėl to, kad jie juda iš vienos sistemos į kitą. Toliau, eikime prie nedarbo išmokų ir jų eksporto. Kaip jau sakė pranešėjas, nėra tyrimų, kurie rodytų, kad laikotarpio pratesimas padėtų ieškoti darbo. Mes galėtume ir paremti komisijos pasiūlymą, ir paremti laikotarpio pratesimą. Tačiau Vienas iš sunkumų čia yra tai, kad valstybės narės susidurs su sunkumais. Joms yra keblu stebėti tuos e, darbuotojus, kurie yra išvykę užsienį, dirba užsienyje. Ir dėl to tai gali sukurti nesažininką situaciją šalyje likusių e, darbininkų atžvilgių. Bet aš manau, kad galima pasiekti gerą kompromisą toliau dėl laikotarpio sumavimo. Aldi frakcijai tinka pasiūlymas, mes galime palaikyti. Toliau dėl pasienio darbuotojų. iš mūsų perspektyvos e, svarbu užtikrinti, kad tokie darbuotojai būtų saugomi ir svarbu užtikrinti, kad galtinis tekstas nekeltų per didelių administracinių kliūčių, naštos nekeltų per daug. Reikia kelti klausimas, reikia rūpintis, kad sistemos tikrai būtų gerai suderinamos. Reikia užtikrinti, kad tokie darbuotojai, na, reikia turėti galvoje, kad tokie darbuotojai gali sudurti su problemomis, kai nori gauti išmokas. Taigi reikia tikrai gerokai padirbėti šią srityje. Toliau dėl ilgalaikės globos išmokų. Na, iš principo mes nepalaikome atskiro skyriaus numatymo tokiams išmokoms. Toliau ekonomiškai neaktyvūs piliečiai. Mes iš principo palaikytume teisingumo teismo sprendimo kodifikavimą, tačiau reikia tinkamą balansą sukurti. Bet taip pat dar norėčiau klausyti ir abiejų pusių argumentų ties šio klausimu nes be abejo kiekvienas teismo sprendimas yra kitoks. Ir, na, reikia kartais tuos sprendimus kodifikuoti, kartais jų nereikia kodifikuoti. Tad turbūt tai vėlgi vienas iš tokių atvejų, kai mums reikės priimti sprendimą, kaip elgtis. Toliau darbuotojų komandiravimas. Aldės frakcija norėtų kad visi mūsų pasiūlymai būtų kuo geresni. Tačiau taip pat reikia turėti galvoje, kad yra ir sukčiavimo galimybė. Todėl reikia ieškoti kompromisų, kurie padėtų išvengti sukčiavimo. Toliau išmokos šeimai. Vėlgi, kaip, fra... kaip ir kitose frakcijose, ir Alde frakcijos viduje yra skirt... nesutarimų šio klausimu, paužiai išsiskiria. Mes esame pateikę pakeitimų. Norime numatyti sąžiningą ir neprivalomą uh, šeimos išmokų tikslinimo sistemą tiems atvejams, kai, vaikai, kai tėvai dirba vienoje šalyje, o vaikai gyvena kitoje šalyje. Manau, kad ponas Šulcė gerai pristatė sistemų skirtumus, tuos skirtumus, kurie yra valstybėse narėse. Yra, pažiūrėjau, skirtumų taip pat dėl išmokų ir dėl mokesčių. Uh, manau, reikia kruopšiai vertinti tuos skirtumus ir ieškoti tinkamos formulės arba sprendimo, kuris būtų visiems tinkamas. Tačiau taip pat manau, kad tai bus labai sutingas dalykas. Bet manau, reikia dėti visas pastangas, kad galėtume pasiekti sutarimą ties šiuo labai svarbiu klausimu ir esu labai atvira išklausyti kitų nuomonių ir noriu prisidėti prie kompromiso paieškos. Tik dėkoju pranešėjai. Tikiuosi, toliau puikiai bendarbiausime ir nebejoju, kad posėdžiai bus ilgi ir įdomus. Dėkoju. Uh... Dėkuoju, Paloma Lopes Bermejo. Dėkui, pirmininkė. Aš Gabi Cimer keičiu, ji negali atvykti šiandien į posėdį, kaip žinia, ji frakcijos mūsų yra vadovė ir turėjo kitų reikalų. Dabar norėčiau perteikti jos e, nuomonę, Gabi nuomonę. Bendroji pozicija. Mes iš principo pritarėme e, pranešėjo darbui, e, rengiant projektą, pateikėme pakeitimų ir norime sustiprinti pranešimą, taip pat kai kur praplėsti jį. Mes pagal keturis principus teikėme pakeitimus. Pirmiausia, koordinavimo socialinios apsaugos sistemų. Reikia kaip galima, e, derinant tas sistemas, geriau e, įtvirtinti piliečių teisės. Vienodas traktavimas visur yra labai svarbus šis principas. Taip pat e, taisyklės turi būti paprastos piliečiams ir administracijai suprasti. Reikia vengti administracinių kliūčių e, piliečiams, e, kadangi e, jeigu bus sudėtingesnės taisyklės, jų gali atsirasti. Ir trečias dalykas, negalime, kad piliečiai būtų įtarinėjami dėl to, kad siekia pasinaudoti savo laisvo judėjimo teisę. Ir taip pat norėtume, kaip galima geriau apsaugoti darbuotojus e, nuo to, kad įmonės sukčiauja socialinės apsaugos srityje. E, ir aš nenorėčiau dabar pristatinėti išsamei pakeitimų, bet noriu akcentuoti kai kuriuos, noriu akcentuoti kai kuriuos aspektus. Pavyzdžiui, darbuotojai be pajamų ieškantis darbo. E, piliečiai, kurie apibriežti kaip ekonomiškai neaktyvus. Norėtume akcentuoti kai kuriuos elementus, kurie galėtų būti rašyti, pavyzdžiui, socialinė parama, minimali subsidija į koordinavimo e, sritį turi taip pakliūti. Arba reikia galvoti apie Europos socialinės apsaugos sistemą tiems, kurie nepakliūva į sistemą dabar pakeitimai skirti tam, kad būtų galima užtikrinti geriau teisės e, asmenų, kurie atsidūrė toje situacijoje, pavyzdžiui, kurie neturi pajamų ir ieško darbo. Ir e, mes turime užtikrinti, kad žmonės galėtų naudotis teisėmis savo į draudimą, taip pat reikia numatyti teisę į sveikatos apsaugą priimančiose valstybėse narėse. Dėl e, draudimo ilgalaikio mes girdėjome įvairias nuomonės apie nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą, privačias e, e, sistemas. Kalbu apie ilgalaikę globą. Ir sakoma, kad įrašyti atskirą skyrių, atskirą, atskiriant nuo sveikatos reikalų galėtų sukelti nenumatytų problemų. Dėl to ilgalaikė globa turėtų priklausyti sveikatos skyriui ir pirmame straipsnėje, kai išvardyjamas, e, išvardyjamas išmokos turėtų būti apibriešta tokio tipo globa. Ir paskui turėtų būti reglamento tekste minimi tie terminai dėl tarp valstybinių darbuotojų. Uh, 12 mėnesių komisija siūlo įvesti laikotarpį, kad būtų po jo tik tai mokamos išmokos, bet tai gali kelti administracinių problemų. Bedarbis gali pavėluotai gauti išmokas arba iš vis jas prarasti. Mes siūlome kitą išeitį paskutinės darbo vietos šalyje turėtų būti mokamos išmokos ir tai sumažintų administracinės kliūtis ir tokiu būdu e, asmuo galės e, ieškoti darbo ten, kur yra daugiau galimybių. Ir tiek dėl, e, taip pat dėl eksporto darbio pašalpų jos turėtų būti mokamos tol, kol baigėsi teisės į tokias išmokas pratesimas su padidina galimybę e, susirasti darbą žmonėms ir tokiu būdu išvengiama daugiau problemų. E, trijų mėnesių laikotarpis prieš kreipiantis dėl bedarbio išmokų, e, mums atrodo, kad tai apsunkintų gyvenimą tiek darbuotojams, tiek administravimo institucijams. Ir kai kas sako, kad tas laikotarpis turi būti trumpintas iki vieno mėnesio. Mes manome, kad tai taip pat būtų labai sudėtinga. Mes e, norime, kad supaprastintos būtų taisyklės 61 straipsnis specialios e, taisyklės, sumavimas galėtume iš vis atsisakyti to straipsnio. Sumavimas galėtų būti atliekamas pagal šešto straipsnio nuostatas. Dėl išmokų šeimoms mes e, pritarėme komisijai ekonominė parama, kuri e, pakeičia pajamas, E, tokios išmokos turėtų e, būti nustatomos valstybėse narėse, kurios yra kompetentingos. Galiausiai labai svarbu akcentuoti, kad darbuotojai neturėtų bijoti prarasti savo išmokų kokiuose nors, nors situacijose. Uh, Tai yra jų teisė kaip darbuotojų ir taip pat e, atitinkamoje direktyvoje yra apibrieštos e, nuostatos dėl to. Mes kaip visuomenė ir kaip ekonomika turime galvoti apie tai, kad reikia išlaikytas teisės, nes tai užtikrina stabilumą ir mes e, ir toliau būsime pasirengę dirbti su pranešėju ir su kitais šešėnės pranešėjais, nes dar kartą norėtume jam padėkoti už darbą ir esame pasirengę dirbti toliau, kad, pasirengę dirbti toliau, kad galėtume baigti visus darbus. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Jane Lambert. Jean Lambert. Dėkoju. matau, kad tikrai dar reikės daug ką padaryti ir man susidaro įspūdis, jo komisija galėjo pateikti naują redakciją e, direktyvos, ne taip kaip dabar, kad yra pateikta. Mes iš tikrųjų labai daug laiko turime skirti, bet tai galbūt kitai peržiūrai taikytina dabar jau dėl svarbiausių paminėtų pranešė ir kitų elementų. Norėčiau kalbėti pirmiausiai apie ilgalaikę globą, priežiūrą. E, daug kas savo, kad nereikia atskiros skyrius, reikia, kad išliktų viskas kaip dabar. Mes esame vis tik atviri bet kokioms pozicijoms, bet esame pateikę nemažai pakeitimų. Uh, tačiau esame atviri kalbėti apie tai, kaip geriausiai užsitikrinti šį konkretų tikslą. Dėl ekonomiš, e, ekonominė prasme neaktyvių asmenų mes norime, kad būtų atsisakyta iš dalies tam tikrų nuostatų, nes e, precedentas teisena jau yra aiškiai e, nusistovėjusi šioje srityje. Mes galbūt norėtume e, geriau apibrėžti apriepti. Ir norime, kad nebūtų suplakama ši savoka su kitais dalykais dėl darbuotojų, kurie dirba keliose valstybėse narėse. Aš turiu galvoje ne pasienio darbuotojus, bet ar valstybinius darbuotojus. Kartai žmonės atsiunčiami į kitą valstybę narę dirbti, pavyzdžiui, susitikimą vienai dienai, jie nekeičia darbdavio, jie e, dirba savo darbdaviui, niekam kitam Taip pat komandiruojami darbuotojai, jie yra tarsi dalis tų, kurie yra siunčiami. Ir mes pagalvome apie pasiūlymą, kaip supaprastinti dabartinę sistemą. Siūlome A1 trijų mėnesių laikotarpį, pavyzdžiui, nereikėtų kasdien kreiptis, kai vyksti į kitą valstybę narę dirbti, tačiau informuojama valstybė narė apie keliavimą. Ir e, mes siūlome, kad vidaus rinkos informacinė sistema e, būtų ta vieta, per kurią būtų įdėgiama informacija. Ir taip pat norėtume aptarti tai su šešėlinės pranešėjais kitais, pagalvoti, kaip supaprastinti sistemą tiems, kurie nėra komandiruojami. Mes taip pat e, gilinamės į e, darbuotojų komandiravimo e, direktyvą. Kitas klausimas, kaip ilgai turėtų taikoma būti darbo šalies socialinės apsaugos sistemą siūlome du mėnesius prieš savo šalyje dirbti du mėnesius prieš galbę išvykti į užsienį. Dėl išmokų šeimoms mes praplėtėme komisijos pasiūlymą. Negaut, e, tai turėtų būti siejamas su negautomis pajamomis ir e, mūsų nuomonė sistemos yra šiaip pakankamai sudėtingos ir žmonės e, mokantis įnašus turi teisę į socialinės apsaugos išmokas. Taip pat reikia nepamiršti solidarumo aspekto. Ir aš, man atrodo, esu uh, sakiusi komitete, kad mes neturėtume elgtis kaip Britanija. Ir reikia tikrai užtikrinti, kad žmonės gautų tai, kas jiems priklauso. Ir mes nepritarsime tiems, kurie kurie nori indeksavimo. Dėl piliečių teisių ir mm, pašalpų lygos atveju. ar gyvenamoje valstybėje narėje piliečiai galėtų prisijungti prie atitinkamų socialinės apsaugos sistemų. Yra iškilę tų problemų e, draudimo lygos atveju diskusijų kontekste. Dėl bedarbio pašalpų eksporto mes už pratesimą pateikėme pakeitimą. E, Pasakom už tai, kad teisės būtų pratesiamos tol, kol jos e, baigia galioti Tačiau reikia pagalvoti apie laikotarpį, nuo kada galima kreiptis dėl įgyjamos teisės į pašalpas. Daugelie valstybių narių tie klausimai nėra atsakyti. Kitas dalykas - administracinis komitetas, galimybė žmonėms kreiptis į jį, e, sprendžiant problemas ir pakeitimai e, skirti perinant nuo gyvenimo aktų prie deleguotojų aktų, nes e, mums atrodo, kad šie klausimai dažnai yra parlamentui aktualūs ir mes norėtume e, turėti tam tikrų galimybių. Mes būtent tokių pakeitimų pateikę esame ir pasižiūrėkime, ką būtų galima e, padaryti šioje srityje. Thank you. Uh... Laura. Ačiū. Laura Agija, Laura Agijos iš FDD nėra. Ar kas nors ją pakeis? Jeigu ne, tada ENF frakcijos atstovas ponas Martin. Žodis jums. Pone Melan yra šešėlinė pranešėja ir jie atsiprašo, kad nedalyvauja. Uh, then, uh, we'll to... Gerai, tada einame prie sąrašo narių, kurie nori pasisakyti. Visų pirma, ponė Weber. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už pristatymą, kurį jis šiandien pateikė. Akivaizdu, kad tai yra labai svarbus teisės aktas, ES pasikeitė, tačiau jis taip pat rodo, kokia sudėtinga yra ES kiek daug skirtingų socialinės apsaugos sistemų veikia skirtingose valstybėse narėse. Manau, kad normalu, jog nuomonių skirtumus lemia skirtinga ideologija, pagal kai kurią ideologiją prašoma daugiau socialinės pasaugos, pagal kitą mažiau. Tačiau mane vis dėlto stebina valstybių narių nuomonių išsiskirimas. Na, dėl to gali atsirasti neteisingų sistemų ir diskriminacijos. Paminėsiu tik vieną aspektą, tai yra išmokos vaikams. Komisija lygiai prieš dviejus metus paskelbė kad numato peržiūrėti šį teisės aktą, galiausiai komisija nusprendė, kad neverta to daryti dėl įvairių priežasčių. Vis dėlto mm, šiam pranešimui yra pateikta nemažai pakeitimų, kuriuose kalbama apie indeksavimą. Aš na, niekada negalvojau, kad indeksavimas gali tapti diskriminavimo ekvivalentu. Norėčiau pateikti keletą klausimų tiems, kurie pateikė pakeitimų šią temą. Na, pagrindinė mintis yra štai kokia. Jeigu vaikas negyvena su e, tėvais ar vienu iš tėvų, kuris uždirba pajamas, jam yra mokamos pašalpos toje šalyje, kurioje jis gyvena. Tarkime, Niderlandų pilietis E, dirba Niderlanduose, o jo vaikas yra Aruboje. Tai ar vaikų, vaiko gynimo išmokos bus mokamos pagal Arubos sistemą, arba pavyzdžiui, Vokietijos piliečio vaikas gyvena Burundyje, ar jam mokamos išmokos bus pagal Burundžio sistemą? Aš norėčiau suprasti, kaip jūs mastote, jeigu nėra prezumpcijos, kad darbuotojai yra darbuotojų kurie dirba kitoje šalyje ir kad jie turi vaikų kilmės šalyje. O kaip yra su darbuotojų vokiečių, kuris gyvena Rumunijoje, uždirba vidutinį, gauna vidutinį darbo užmokestį, pavyzdžiui, skaičiuojant pagal Rumunijos vidurkį, o jo vaikas yra Vokietijoje, tai ar galėsime darbdavi priversti mokėti išmokas pagal Vokietijos sistemą? Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis paminėjo tam tikrą dalyką, kuris e, tikrai yra įprastas pragmatinių požiūrių. Mes iš tikrųjų kalbame apie maždaug 1 procentą vaikų kurie yra tokioje padėtyje. Ir kyla klausimas, ar tikrai verta skirti tiek daug lėšų sudėtingam mechanizmui kurti. Ar mes vis dėlto kalbame apie artėjančius rinkimus ir galvojame, kad rinkėjams tam tikrose šalise reikia kažką pasiūlyti. Aš labai tikiuosi, kad mes vis dėlto laikysimės e, e, teisingumo ir solidarumo principų Europoje. Ačiū. Ačiū, ponas Lenars. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kalbėti, pakalbėti labai konkrečiai apie vieną temą. Tai yra tarp valstybiniai darbuotojai. Tai yra svarbu, svarbi tema, svarbios nuostatos. Kalbame apie galimybę pasienio regionuose E, dirbantiems asmenims lengviau persikelti per sieną. Leng, su, kalbame apie tai, kad reikia sudaryti galimybės jiems lengviau susirasti darbą kitoje sienos pusėje. Taigi mes savo pakeitime kalbame apie tam tikrą pasirinkimo galimybę. Kai tarpvalstybinis darbuotojas penkerius metus dirbo savo valstybėje narėje ir tampa bedarbiu, jis gali rinktis, kurioje valstybėje gauti išmokas. E, taip siekiama išsaugoti ryšį su darbo rinka ir sudaryti geresnės galimybės tam darbuotojui susirasti darbą. Manau, kad tarp valstybiniams darbuotojams reikia numatyti lankščių nuostatų, kadangi šie pasienio darbuotojai e, yra tokia ypatingoje padėtyje. Ir vis dėlto tai, kas tinka vienam tarpvalstybiniam darbuotojui gali sukelti sunkumų kitam. Komisija išnagrinėjo įvairius galimus variantus ir manau, kad būtent jos pateiktas pasiūlymas numato geriausią teisų apsaugą ir daugiausia galimybę susirasti darbą. Tai labai svarbu siekiant skatinti tarpvalstybinį darbą ir mūsų užimtumo reikalų komitetui turi būti svarbus trys prioritetai. Iš tikrųjų, kalbame maždaug apie, e, aš, čia, apie 800 e, tūkstančių darbuotojų e, visoje Europoje. Ačiū dabar, ponė Sander. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, taip pat šešėliniams pranešėjams už jau atliktą darbą. Ypač dėkoju ir už tą dar būsimą darbą. Aš visų pirma norėčiau pasikalbėti apie, pakal, pasisakyti apie bedarbio išmokas judiems, judantiems darbuotojams. Manau, kad Europos komisijos, komisija savo pasiūlymais eina tinkama kryptimi, ypač kai kalbame apie tai, kad pratesėme šešiems mėnesiams galimybę eksportuoti bedarbio išmokas. Taip pat e, pas, pritariu ir tam minimaliam trijų mėnesių laikotarpiui, kurį e, darbuotojas turi būti išdirbęs savo valstybėje narėje, kad įgytų teisę į bedarbio išmokas. Tačiau, kaip ir kolega Lenerts, norėčiau paminėti tarp valstybinių darbuotojų padėtį. Tų darbuotojų yra daug mano rinkiminėje apygardoje Prancūzijos rytuose. norėčiau akcentuoti ir pasakyti, kad pritariu tam, kad būtų numatytas minimalus laikotarpis, 12 mėnesių laikotarpis, kitiems darbuotojams tai būtų 3 mėnesių laikotarpis, po kurio gali būti perkeltos e, bedarbio išmokų mokėjimas į kitą valstybę. Tai yra svarbu, nes Nors, pavyzdžiui, dėl geografinės padėties e, tarp valstybinis darbuotojas yra priverstas dirbti kaiminėje šalyje ir yra judus, vis dėlto daugumos darbuotojų interesų centras lieka jų gyvenamojoje valstybėje. Todėl aš manau, kad reikia numatyti tą galimybę rinktis, e, kuriai sistemai priklausyti arba savo gyvenamosios vietos sistemai, arba kitos, valst, kitos valstybės sistemai, anapus sienos esančios valstybės sistemai. Nes manau, kad tarp valstybiniai darbuotojai turi turėti galimybę, e, pavyzdžiui, ir dalyvauti mokymuose, taip pat gauti visą reikiamą informaciją, savo gimtają kalbą. Todėl tokią galimybę mes turime paremti. Visų pirma, siekdami padėti darbuotojui, kaip galima greičiau grįžti į darbo rinką. Ačiū dabar, ponas Deči. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti Giombalas už parengtą tekstą. Manau, tekstas labai išsamus ir geras. Dabar dėl socialinius apsaugos sistemos koordinavimo peržiūrėjimas ir to teisės akto suderinimas su komandiruotų darbuotojų direktyva. Mes, žinoma, norėtume rezultatų pasiekti dar per šią kadenciją. Taip pat, žinoma, reikia didinti piliečių judumą. Tai turi sustiprinti šis režimas. Teisinis aiškumas yra labai svarbus dalykas ir piliečiams, ir valstybėms narėms. Taip pat būtina užtikrinti ir teisingą ir subalansuotą naštos paskirstimą tarp valstybių narių. Šio reglamento turime atsižvelgti ir į šio reglamento įgyvendinimo galimybės visose srityse ir visose valstybėse narėse. Aš norėčiau dar kartą padėkoti ponui Balas už tai, kad jis užsiminė apie e, kortelę, galimybę sukurti kortelę. Manau, kad toks požiūris yra puikus, manau, kad tai būtų labai veiksmingas būdas e, tinkamai organizuoti darbo kontrolę ir tinkamiau stebėti situaciją. Galima tai būtų veiksmingiau stebėti darbuotojo padėtį ir užtikrinti jo galimybę e, gauti išmokas ir įgyti teisės. Kalbant apie skaitmeninį keitimasi informacija ir duomenimis tarp valstybių narių. Čia mes turėtume vadovauti sveiku požiūriu, sveiku protu, turime užtikrinti deramą apsaugą ir darbdaviams, ir darbuotojams. Taip pat, kalbant apie komandiravimą, čia taip pat reikia reikiamo skaidrumo. E, kad užkirstume kelią sukčiavimui ir įvairių formų piknaučiavimui, mums reikėtų nedelsant pradėti keistis duomenimis skaitmeninėmis priemonėmis. Ir taip pat, pavyzdžiui, valstybės narės B administracija turėtų turėti galimybę kaip galima greičiau pateikti duomenis, kad sistema būtų veiksminga ir kad e, jos gyvendinimas būtų daug racionalesnis. Mano nuomonė, E, administracinių institucijų veiksmų koordinavimas Europoje yra nepaprastai didelės svarbos dalykas ir manau, kad mes turime dirbti šioje srityje greitai, kad e, padėtume e, ir darbdaviams, ir darbuotojams. Ačiū. Ačiū. Suteiksiu žodį ponui Bekeriui, kuris sugrįžo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už puikų darbą. Noriu taip pat padėkoti ir savo pranešėjui iš EPP, e, ponui Šulce, už tai, kad jis e, labai išsamei paaiškino tikslus, kurių mes siekiame. Aš norėčiau pakalbėti apie išmokų šeimoms e, indeksavimą. Tai siejasi su gyve, pragyvenimo lygiu e, toje šalyje, kurioje gyvena vaikas toks turi būti taikomas paprastas principas. Tai yra labai svarbus socialinio teisingumo aspektas. Reikia tinkamai apskaičiuoti pragyvenimo lygį. Na, kalbant apie Junktinę karalystę, na, iš esmės čia nėra apie ką kalbėti. Mums reikėtų uh, tinkamos sistemos, kurioje būtų numatytas indeksavimas ir kur būtų mokamos tinkamos išmokos. E, čia pateiktas pasiūlymas. Kalbant apie čia pateiktą pasiūlymą, turiu pasakyti, kad Austrija neturi privalomo indeksavimo, kuris e, būtų taikomas visoms valstybėms narėms tas indeksavimas yra neprivalomas ir mūsų kancleris Sebastian Kurz pasisako už socialinį teisingumą visoms šeimoms, kurios gyvena Austrijoje, bet apie tai turi spręsti Austrija. Ir socialinių reikalų ministras labai aiškiai yra pasakęs, kad e, tas socialinis indeksavimas, apie kurį kalbama komisijos pasiūlyme, yra dvipusis procesas. E, taigi reikia suprasti, kad tam tikra šalis turės mokėti daugiau priklausomai nuo to, kiek vaikų gyvena toje šalyje. O ta nuoroda į vieną procentą iš tikrųjų iškraipo tikrai vaizdą. Austrijai Tas, tai reikštų maždaug ketvirtį milijardo eurų. Ta suma gali būti ir dar didesnė. Manau, kad nuo 2016 metų ta suma netgi padidėjo iki 300 milijonų. Tai yra ta suma, kurią mes turėtume išmokėti šeimoms vaikų, kurie gyvena kitur. Aš manau, kad Europos komisija jau seniai turėjo įtvirtinti teisinį aiškumą šioje srityje, ji to iki šiol nepadarė. Ir kolegos jau kėlė klausimų komisijai, klausė, kaip bus užtikrintas teisinis aiškumas, mums reikia išgirsti atsakymą į šį klausimą greitai. Mes turime sukurti teisingą sistemą, kuri būtų prieinama visiems. Taigi labai tikiuosi, kad bus pateikti labai aiškus argumentai ir mes galėsime pritarti sistemai. Pone Gerikė, ponas Gerikė. Ačiū pirmininkė, dėkoju už pateiktą išsamų pristatymą. Labai svarbu, kad ES socialinės apsaugos sistemos būtų vienodo lygio. Jeigu pažvelgtume išmokas šeimoms, na, reikėtų, kad būtų panaikinti e, finansiniai skirtumai. Svarbus dalykas yra išmokos vaikams. Na, jeigu šalis išleidžia keletą milijardų eurų vaikams gyvenantiems kitur. Tai skamba keistokai, o Vokietija yra priversta tai daryti dėl tų e, teisės aktų nuostatų, apie kurias dabar kalbame. Daugelis vaikų užsienyje gauna vokiškas išmokas. Taip yra rytų Europos šalyje. 149 eurai per mėnesį yra išmoka už pirmą vaiką, už antrą vaiką ta išmoka yra maždaug 80 eurų, o e, Rumunijos vidutinis darbo užmokestis yra 641 euras per mėnesį. Aš čia miniu faktus. Tai yra esminis klausimas, kurį turime spręsti koordinuodami socialinės apsaugos sistemas Europoje. Kolega iš Turiu sutikti su kolega iš EPP. Mes turime kelti šios klausimus Europoje. Turime kelti klausimą, ar e, valstybė turi mokėti pilnas e, išmokas vaikams kitoje valstybėje, net jeigu vaikai seniai yra išvykę iš šalies arba niekada negyveno šalyje. Taigi ar šalis turi mokėti išmokas užsienyje esantiems asmenims? ir ar turi būti taikomas indeksavimas pagal pragyvenimo lygį gyvenamojoje šalyje, gyvenamosios vietos šalyje, ar, ar išmokos atitinkamai turi būti koreguojamos. Manau, kad tai yra svarbus klausimai, jie rūpi mūsų piliečiams ir būtent šiais klausimais mes piliečiams ir atstovaujame. Ačiū, ponas Kristensen. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad tikrai nepavydžiu mūsų pranešėjui, nes jam tenka nelengva užduotis. Yra labai daug skirtingų nuomonių, bet mes čia atstovaujame ES piliečiams. Mes čia nesame nacionaliniai politikai. E, ponas Kerikė kalbėjo apie šeimas gyvenančias įvairiose Europos šalyse, kalbėjo ne tik apie Vokietijoje gyvenančias šeimas. Ir aš manau, kad mes turime būti atsargus nes galime nukrypti nuo reikalo esmės, jeigu vadovausime tik padėtimi vienoje valstybėje. Akivaizdu, kad yra tam tikrų prievolių, tam tikrų teisių. E, jeigu pas mus atvyksta darbuotojai, tai reiškia, kad mums jų reikia, tie darbuotojai atvyksta į mūsų šalį ir moka mokesčius ir jie turi teisės į išmokas. Tai yra visiškai pagrista, nes tie darbuotojai moka mokesčius lygiai taip pat kaip šalies gyventojai. Na, žinoma, valstybės narės turi ir savo specifiką, jos ta specifika skiriasi viena nuo kitų ir, žinoma, reikia čia ieškoti pusiausviros. Taigi reikėtų čia paminėti du požiūrius. Kai kas mano, kad išmokos šeimoms turi būti indeksuojamos, bet to, tokį patį požiūrį galėtume taikyti ir kitoms išmokoms, pavyzdžiui, senatvės pensijoms. Ką mes turime daryti tokiu atveju? Taip pat galėtume indeksuoti ir bedarbio išmokas, kodėlgi ne? Taip pat galėtume E, sakyti, kad mums tenka atsakomybė ir už e, tokias išmokas. Nes yra, pavyzdžiui, Danų, kurie metus ar pusmetį gyvena Ispanijoje, e, bet bet išmokas gauna iš Danijos, nes Ispanijoje nesiregistruoja. Taip pat yra tas e, lai, trijų mėnesių laikotarpis, e, kurį reikia išdirbti šalyje, bet tuo metu reikia ir mokėti mokesčius. Aš manau, kad reikėtų stengtis išvengti atvirkštinės diskriminacijos. Mūsų nuomonė turime sukurti teisingą ir pagristą sistemą. Tokiai sistemai galėčiau pritarti. Turėtume vengti bet kokių diskriminavimo formų. Turime vengti diskriminuoti pagal e, pilietybę. Ja, Frau Vorsitzende, danke äh, noch einmal, dass ich kurz. Ponas Šulce, dėkoju. Dėkoju. Dėkoju norėčiau grįžti prie to, kas e, buvo visai ką tik pasakyta. Manau, kad reikia vis tik daryti skirti tarp išmokų. Tarp tokių išmokų, pažiūrėjau, kokios yra pensijos ir tokių išmokų, kaip, pažiūrėjau, yra vaiko pinigai, vai, išmokas vaikui. Nes vis tik vaiko išmokta priklauso nuo pajamų, o kitos išmokos priklauso. Tad aš tikrai nepalaikyčiau pensijų indeksavimo. Manau, kad vienas didžiausių ES privalumų yra, bet, kaip tik tai, kas jėsų su e, vaiko išmokomis. Na, o čia buvo prieš tai minėtos ir kitos šalis, kurios nėra Europos Sąjungoje ir į tą mokomas vaiko išmokos. Mes turime kalbėti apie valstybės narės. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra įvairių skirtingų sistemų ir stačių, kurios numato išmokų mokėjimą arba nemokėjimą. Bet nepamirškim, kad ES dabar yra 28 valstybės narės ir kur galioja tie patys reglamentai. Reikia užtikrinti tos pačias teisės piliečiams. Galiausiai viskas priklauso nuo to, kokį susitarimą valstybė narė sudaro su ne ES šalimi. Ir nuo to priklauso, ar mokami ar nemokami. E, Mokos ar nemokos išmokos. Viskas priklauso nuo, nuo tų susitarimų. Ar gaunama išmoka iš toje šalyje, kurioje gyveni ar toje, kur dirbi. Na dabar nevardinsiu tų šalių, Bet yra skirtumų, kad pavyzdžiui, vienoje šalyje galbūt išmokos siekia 100 eurų, tarkim, Vokietijoje yra 120 eurų, o tarkime, partneris gali dirbti kitoje šalyje, kur išmokos yra visai kitokios. Taip pat, tarkim, ir Vokietijos atveju tokiu atveju skirtumas yra dengiamas. Tarkim, Vokietijos išmoka 120 eurų ir visa tai išmokama. O kita šalis, pavyzdžiui, išmoka 100 eurų atsiranda skirtumas. Ir kai kurios šalis tuomet sako, kad gali išmokėti tam tikrą sumą iki virštinės ribos, iki lubų. Tačiau vis tik gali būti, kad vienas partneris dirba vienoje šalyje, kitas e, kitoje šalyje ir gauna didesnės išmokas. Ir matome, kad sudaro tokios situacijos, kuomet atsiranda darbuotojų diskriminacija. matome, kad tuomet galima gauti daug desnės išmokas, negu būtų gautos išmokos, jeigu abu dirbtų toje pačioje šalyje. Taigi matome, kad kartais į kurias šalis pervedame visi 120 eurų. Taip pat kai kur išmokos yra apmokestinamos na, čia dar reikėtų turbūt pasitikslinti su ES teisės praktika. Turbūt nereikia dabar vardinti, kuris šalis e, gerai elgesi, kuris šalis prastai elgesi, tačiau reikia turėti galvoje, kad yra realių problemų. Panas Becker kalbėjo apie, Vokiet... apie Vokietijos skaičius. Turėkime galvoje, kad čia eina kalba apie, apie pusę milijardo eurų kasmet. Na, ne... Kai žinai, ar, ar Briselis turi nustatyti, jeigu visos valstybės narės turi indeksuoti nes kai kurios pačios šalis gali tiesiog negalėti to daryti. Vis tik indeksavimas neturi būti privalomai traukiamas, tačiau reikia numatyti galimybę valstybės narėms indeksuoti. Tiek norėjau sureaguoti į kolegos pasisakymus. Dėkoju, ponia Šoidrova. Dėkoju.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 vaiko išmokos išmokamos, tačiau darbuotojai neįmoka tinkamų įmokų. Taip pat gali būti skirtingų situacijų tuomet, kai, tarkime, vaikai dar reikia padengti mesnės išlaidas dar kitoje šalyje, taigi reikia labai krušiai pagalvoti apie pusiausvyrą. Reikia ieškoti būdų, kaip surasti pusiausvyrą ir mes pateiksime tam pakeitimų. Dėkoju. Dėkoju. Taip pat turime ir komisijos atstovus. Ponas Kuel, ar norite pakomentuoti, prisidėti prie diskusijos? Ne? Tuomet, tuomet tik žodį ponui Balas. Tai ponas Kuel turbūt leis man užbaigti diskusijas. Dėkoju už tai. Aš jau pradžioje labai daug kalbėjau, tad per daug nesiplėsiu dabar. Na, pradžioje paminėjau ant tai reikėtis e, truputėlį paliečiu vieną klausimą, kad e, norime mes kurti judumą erdvę darbuotojams, tačiau visi nuolat kovoja prieš selinių klausimų harmonizavimą, kas siekia daugiau negu, negu koordinavimą. Ir dabar turbūt jau priėmė kelio galą, nes matome prieštaravimus tarp judumo, judumo dvies, kuri yra jau iš dalies laisva, tačiau taisyklės toje erdvėje nėra suderintos. Įvyksta koordinacija, tačiau manau, kad klausimas ateitie taps vis svarbesnis ir svarbesnis. Ir reikės, būtinai reikės e, harmonizuoti kai kurios senės apsaugos sektorius. Kaip tik šitą klausimą liečiame ir šiandieną. Taigi, kokio principų pasamdomis galėtume sutarti? Galbūt e, tai, to, kas siūlo mūsų senės apsaugos komitetas, tai yra, kad užtikrinti kuo didesnį, kuo didesnį darbuotojų judumą ir užtikrinti kuo didesnį tų darbuotojų apsaugą to mes siekime ir kai sako ponė Weber, kad turime ideologinių skirtumų, tai be abejo yra tiesa ir tai yra normalu, na, demokratija. Tačiau šalia to mes supratome, kad ES vertybės kaip tik ragina kurti ir didesnį judumą ir aukštą socialinę apsaugą. Tad ką dabar daryti? Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad darbuotojai galėtų naudotis tomis teisėmis, kurias užsidirbo. Tai pirmas principas turėtų būti. Tikrai turbūt nenorėtume tokios sistemos, kuri nemokamas dovanas dalintų. Taip pat turbūt nenorime kokio nors kvotų sistemo ar skirtingų atlyginimų sistemų. Norime, kad viskas remtųsi sumokėtis mokesčiais ir Taip pat reikia numatyti pakankamą įsitraukimo socialinės sistemos laiką. Nes negali sistema dalinti pinigus nemokamai žmonėms, kurie nenusipelnė. Ne, ne to siekiama. Taip pat reikia užtikrinti gerą kontrolę. Tačiau, atsiprašau, pažiūrėkime komisijos pasiūlymą ir ką matome. Matome, kad kad kartais e, tos, sali, tos ta apsauga, kuri numatoma darbininkui, yra gerokai mažesnė negu jis būtų užsidirbęs. matome, kad e, kai kurie asmenys gali ilgą laiką praleisti be darbo po to, kai yra ilgai pradirbę vienoje ar kitoje valstybėje narėje, jie atsiduria paskui ne, ne, ne, nepaidomė situacija. Reikia turėti galvo tokius atvejus. Kitas dalykas. Reikia kovos su sukčiavimu. Ir čia reikia kalbėti apie darbdavių sukčiavimą. Ir retai pastaiko E, darbininkų sukčiavimas. Na ir, ir tokiu atveju matome, tačiau yra gana nedaug. Reikia užtikrinti tinkamą apsaugą visiems Europos darbininkams, kad, nesvarbu, ar jie yra iš šiaurės, pietų, rytų ar vakarų. Niekas to šiandien nepasakė, tačiau dažnai girdime, kad na, matome, kad kai kurie sukčiavimo atvejai galbūt yra tokie, kuriuos reikėtų galbūt užmerkti akis, nes jie didina judumą. Tačiau tai veda prie to, kad nebus apsaugomos darbininkų teisės, tų darbininkų, kuriems kila didžiausia nestabilos darbo rizika, kurie kila didžiausių įvairiausių grėsmių, kurie turi daug grėsmių ir savo kilmės šalyje. Tad kaip tik svarbiausia būtų kovoti, su, kovoti siekiant užtikrinti tokių pažymės darbuotojų apsaugą. Ir manau, kad mums tai yra itin svarbus principas, kurio negalima liesti. Toliau kitas dalykas - finansavimo klausimas. Aš manau, kad būtina kalbėti apie finansavimą ir apie socialinių sistemų nestabilumus. Ir manau, kad šis klausimas daug didesnis negu tik šeimos išmokų klausimas, nes daug šalių sudarė su e, pusiausvėros trūkumais dėl to, ypač tarp valstybinių darbuotojų klausimų. Nes matome, kad šiais atvejais sistema tiesiog neveikia. kai kurioms socialinėms sistemoms tai kainuoja milijardus eurų, o kitos socialinės sistemos milijardus uždirba iš tų darbuotojų pagal dabartinę sistemą. Štai kokia yra visiškos nepusiausvėros sistemas, kur dabar susidurime, kai kalbame apie socialinės apsaugos sistemų koordinavimą. Taip pat iš tos pusės aš atidžiai klausiausi pasisakymų Reikia užtikrinti kuo didesnį teisingumą tarp socialinės apsaugos sistemų, tarp valstybių darbuotojų atveju. Tačiau taip pat reikia užtikrinti, kad problemų atveju darbuotojai ir bedarbiai galėtų mm, gauti visą reikiamą apsaugą, galėtų gauti visą informaciją, taip pat galėtų save ginti iš teisinės perspektyvos ir neatsidurti pažydimo padėtyje. Kitas dalykas E, indeksavimas ir e, taip pat išmoko šeimai. Be abejo, tai, tai kainuoja kiek mažiau. Ir manau, kad tai yra mažesnė problema, mažiau kainuojanti problema negu tarpvalstybinių darbuotojų klausimas, nes būtent tai yra tas didelis klausimas, kuris yra itin problemiškas. Tad be abejo, noriu pasakyti tiems, kurie visi kalbėjo apie išmokų klausimą, kad tikrai kalbėsime apie tai toliau, diskutuosime tikrai nenumosiu ranką į šios klausimus, jie yra labai svarbus. Tačiau noriu pasakyti, kad kalbant apie prioritetus, tai vis tik e, iš finansinės pusės nėra pats skubiausias klausimas, kalbant apie mūsų socialinių sistemų pusiausvyrą. Toliau. Manau, kad e, reikia gerai aptarti mūsų tolesnių darbo metodus ir tuo baigsiu. Pana Šulcai gerai kalbėjo. Turime būti lankstus. Kodėl to reikia? Todėl, kad matome, jog reikia bendro sutarimo. Ir jeigu nepasieksime bendro sutarimo, tai yra, jeigu norime pasiekti bendrą sutarimą, reikia, kad visi priimtų, tiek rytai, tiek vakarai turi sutarti, kad e, negali jie iš kitų pelnytis ir gal netgi šiek tiek turėti prarasti. Čia ponui Kristensen norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi jo pasisakymu, nes tikrai reikia politinės drąsos atvarai kalbėti. Ir aš taip pat manau, kad tikrai reikėtų šio pavyzdžių sekti. Reikia aiškiai kelti klausimą, kas šiandieną mums yra svarbiausia. Kas yra tas svarbiausias dalykas, dėl kurio reikia tikrai diskutuoti ir aš manau, kad, ir aš prašau visų šiandien pranešėjų, aiškiai atskirti aiškiai atskirti savo frakcijų pozicijas, kuris pristato diskusijas. Ir taip pat e, suvokti savo asmenės pozicijas ar nacionalinės pozicijas, kurios gali būti šiek tiek kitokios. Taigi reikia aiškiai diferencijuoti visas šias pozicijas. Be abejo, džiaugiuosi, kad galėsiu dirbti su tokiais taip puikiai pasiruošęs kolegomis. Dėkoju. Uh, Dėkoju už pasisakymą norėčiau e, priminti, kad kovo 23 dieną pernai komisija pristatė savo pasiūlymą mūsų komitete. Jau dabar e, judame link patvirtinimo mūsų nuomonės. Užimtumo komitetas birželio 19 turėtų tą padaryti, bent jau tokie yra planai. Daug kalbėjome, daug labai rimto darbo atlikta per pastarosius mėnesius. Norėčiau visiems padėkoti už geras diskusijas. Ačiū, kad dalyvavote posėdėje taip pat. Mes prie šito klausimo dar grįšime. Užimtumo komitete numatyta 19 birželio tvirtinti pas mūsų pranešimą, kaip sakiau. Ačiū. Komiteto kitas posėdis e, vyks ko 21-22. Taigi nebe taip e, ilgai reikia laukti. Susitiksime vėl, o dabar ačiū už įdomią diskusiją.